Dabar norėčiau akcentuoti du dalykus, du klausimus, kurie ten iškilo. Vienas iš jų yra e, šio forumo vaidmuo, jeigu ir toliau vyks įvairių suinteresuotojų asmenų diskusijos. Kitas dalykas - interneto valdysenos klausimas. Kai kurių susitikimų metu apie tai buvo diskutuojama, taip pat uh, su kai kuriais asmenėmis kalbėjomės, kad jeigu forumas ir toliau vyks, ar turėtų vykti atvira įvairių suinteresuotųjų asmenų ir veikėjų diskusija be galutinio dokumento, be galutinės pozicijos. Kitas dalykas tai yra konferencijos Brazilijoje klausimas. Brazilijos vyriausybė turbūt nori iš naujo apibriežti interneto valdyseną. Nori surenkti susitikimą šią temą 2014 metais, bet kol kas neturime daug informacijos apie tai, kas vyktų to susitikimo metu, kaip jis būtų organizuojamas ir kas galėtų tame susitikime dalyvauti bet manau, kad tai būtų mm, galimybė, proga nustatyti naujas interneto valdysenos taisyklės ateičiai. Ir galiausiai norėčiau pakomentuoti vieną iš vykusių susitikimų. Man buvo labai svarbu susitikti su ICAN generaliniu direktoriumi, kai kalbėjome apie Braziliją ir apie interneto valdysenos ateitį. Jis papasakojo, kaip e, veikia ICAN, kaip vystosi ICAN. Žinoma, visą tai labai gerai paaiškinta ataskaitoje. Taip pat buvo paaiškinta, kad ICAN svarstoma, ar ICAN veiklą ir toliau turėtų reglamentuoti Kalifornijos įstatymai, ar ši organizacija galėtų paklusti tarptautiniams įstatymams. Jis Direktorius teigia, kad galėtų būti taikomi tarptautiniai įstatymai, bet to jis teigia, kad Junktinio Amerikos valstijų vyriausybė yra tam pasiruošusi. Bet reikia neužmiršti būtinybės išsaugoti interneto sąrangą, interneto stiprybę ir negalime keisti modelio, iš jo, dėl jo iš anksto neapsisprendė. Taigi apie tai buvo kalbama, galvojant apie susitikimą Brazilijoje. Ir mes negalime leisti, kad JAV perduotų uh, interneto kontrolę kuriai nors organizacijai, jeigu nežinome, kaip ta organizacija veiks. Ir apie tai mums kalbėjo ir ICAN direktorius. Ačiū. Grazie, čia qualcuno che vuol fare delle domande. Labai ačiū. Gal kas nors norėtų pateikti klausimų? Ne. Tai kągi, tuomet dėkojame kolegoms už visą suteiktą informaciją apie vizitą. Dabar darome pertraukėlę iki 16 valandos, iki 4 valandos po pietų ir tada prasidės balsavimas. Taigi ketvirtą valandą pradėsime balsuoti.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 Cari colleghi, possiamo. Mėly kolegos, siūlau pradėti balsavimą. Norėčiau jūsų paprašyti, pabandyti balsuoti dabar. Surenkime bandomąjį balsavimą. E, prasideda balsavimas. Mums vis tiek norėtųsi patikrinti, ar gerai veikia e, balsavimo aparatai, tai prašau balsuoti dabar. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote? Kągi, balsavimas baigtas. Prego. Quella se marche. Bene. Allora. Prego. Jutikofer. Eh, Jutikofer, prašom. Pirmininkė, aš pamiršau savo balsavimo e, kortelę. Jeigu bus neaiškus balsavimo rezultatas, aš ranka parodysiu, kaip balsuoju. Pirmininkė, puiku, bet jūs atkreipkite į save mano dėmesį. Štai dar vienas kolega to paties prašo iš tos pačios frakcijos. Gerai. Kągi, pradėkime nuo pirmo pranešimo, tai yra Sartori, Sartori pranešimas. Pirmas pakeitimas kas už? Ne, ar turime balsuoti elektroniniu būdu? Taip, elektroniniu būdu. Tai balsuokime dėl šio pranešimo. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 31 už, 1 prieš, o tie du tai susilaikė. Gerai, tai dabar galime pereiti prie kito Sartori pranešimo. Jis yra pateiktas apie ES ir Rusiją. Kągi balsuokime dėl šio pranešimo. Prades, pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 37 už, vienas prieš. Puiku. Dabar galime eiti prie kito pranešimo, kurį parengė Giurk. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 35, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Pakeitimas numeris 39, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Antras kompromisas, kas už. Jūs norite pasitikrinti dėl 39 pakeitimo, ar ne? Tai balsuokime. Baigiame balsuoti. atmestas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Toliau antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Pakeitimas numeris 43, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 54. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko primta. 59. kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 60. ir 22. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 62. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 24-25 už, prieš, susilaiko atmestas. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 68 kas už. Norite pasitikrinti gerai. 67 pakeitimas. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 20 už 17 prieš primta, 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 69 kas už, prieš susilaiko atmesta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 82 ir 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 83, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 84, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 85, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 93 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 95, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 99, už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas, kas už. Aštuntas pakeitimas. Inta. Seka po penkto kompromiso. was moved, was moved, sorry, was moved 101. After the tutorial stem. So what is now? Is here. And then back here, then back to what is sorry. No, no, but what we got next? We'll go move to 101. I will move this vote. It goes here. Sorry for this. What is the time? Is the new voting list? Minuto solo anche per sicurezza yeah. del... Minutėlę. Norime pasitikrinti, ar viskas vyksta pagal planą, kaip turėtų vykti. Because I think Il relatore cosa dice? Dobbiamo votare? Ką mano e, pranešėjas, ar turime balsuoti dėl šio pakeitimo ar ne? Ok, non, se we don't vote it now. We don't vote it. Le 8, on vote plus tard. On vote plus tard. Le 8. On va les voter, mais plus tard. Okay. Va bene, la, il segretariato mi dice che... Sekretariatas man sako, kad dėl aštunto pakeitimo balsuosime vėliau. Tai dabar šimtas pirmas. 101 pakeitimas. Ar pasiruošę? 101. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad patvirtinta, bet dar pastikrinkime elektroniniu būdu. 101 pakeitimas. Ci siamo una verifica e votazione aperta sul 101. Taigi balsuojame dėl 101. Baigiame balsuoti. 26 už, 12 prieš, patvirtinta. 130 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 108 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 109 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 113, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 115, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 116, už, prieš, susilaiko atmesta. 117, už, prieš, primta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 118 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 131 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 132 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 134 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 135 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 136 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 137 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 138 pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 139, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, Se il compromesso 9. Jeigu devintas kompromisas patvirtintas, tai atkrenta dvyliktas kompromisas. Dėl to tiesiogiai pereiname prie šešto pakeitimo. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš. Patikrinkime šeštasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Stazione chiusa. Baigiame balsuoti. 30 favore, 8 kontrari. 30 už, 8 prieš patvirtinta. 1, 4, 5 ir 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 1, 4, 6, kas už. Kas už 146, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 147. 147, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pakeitimas 148, ir 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 10 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Atkrenta 13 kompromisas. Ir dabar balsuokime dėl aštunto, kurį praleidome. Tai yra inta aštuntas, dėl jo anksčiau nebalsavome. Dabar balsuokime. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 11. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 13. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 152. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 1, 5, 3, kas už, Norite balsuoti dėl 152 elektroninių būdų, jeigu tai prašom. Baigiame balsuoti. 5 už 32 prieš atmesta. 153 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 154 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 156, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 157, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 159, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 161, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 172, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 174, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 177 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 178 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 166 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 167 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 170 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 171, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 175, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 179, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 180, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 181, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 182, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 3, už, prieš, susilaiko patvirtinta, 6, už, prieš, susilaiko patvirtinta, 9 10 kas už, prieš. Truputį neaišku. Balsuokime dėl 10 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 2-2, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 2-3, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 2-4, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 2-5. Dėl 23 norite balsuoti, gerai? Pradedame balsuoti. Il est contre. Sul 23. Sì, il 20? 23, stiamo, ci, sta, ci è arrivata una richiesta di voto. Buvo prašyta balsuoti dėl 23. Taigi dabar ir vyksta balsavimas dėl 23. Baigiame balsuoti. 26 už, 14 prieš patvirtinta. Dėl 24 balsavome, 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 3-3, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas, vienuoliktas, dvyliktas, kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras ir pirmas kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30 pakeitimas. Ample. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Baigiamasis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Thank you. votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 30 už 5, 7 prieš 4 susilaikę. Bene, passiamo ora al. Kągi, o dabar galime eiti prie Anders Dotter pranešimo. Ar visi pasiruošę? Puiku. 5-6 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 5-8 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 5-9 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Patikrinkime. 59 pakeitimas. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 10 už, 28 prieš atmesta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 62 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 10 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Afet 11, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Buvo paprašyta, kolega Prodi paprašė papildomai balsuoti dėl 76 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 77, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Patikrinkime 77 pakeitimas, pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 5 už, 28 prieš atmesta. AFET 17, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 78 tikau, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 79 prodi, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Afet 18, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 19 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 20 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Ketvirtas ir 82 kartu kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 84 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 85 Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Biudžeto 5, 83 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21, 36, 9, 10 ir 55 kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 86. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 19. Kas už, Atsiprašau, 90 kas už, prieš e, atmestas, 91 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 92 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 93 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 24, AFET 24, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFET 2627, kas už, kas prieš, patvirtinta. AFET 28, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 99, 49, 50 ir 52 kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 14 kompromisas ir 7 kompromisas kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Prašom. eh, variano. Adesso abbiamo votato assieme. Dabar balsavome kartu dėl 14 ir 7 kompromisų. L'hai trovata? Perfetto, scusate. Allora passiamo alle... Dabar eikime prie budget 8, 9, 13 ir 3. 8, 9, 13, 3. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 108 ir 11 kartu kas už, Kas už 108 ir 11? Prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu, kad būtumėm tikri. Taigi 108 ir 11 balsuokime. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 20 už, 19 prieš. Tiksliau 22 už. Ar 21. Atmestas. I due verdi non hanno la tessera. E, du nariai žaliųjų frakcijos pamiršo balsavimo korteles. Kolega Bütikofer ir kolega Lambert neturi kortelių. Toliau 109 kas už. Prodi pakeitimas 109 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. AFET 30 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFET 31 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFET 32 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 111 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Afet vienas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, kas už antrą kompromisą, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Afet 3, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFET 5, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFET 6, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFET 7, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Afet 8, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 51, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Budget 1, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. AFE 9, kas už, prieš, atmesta. Toliau. Balsavimas dėl pakeitimų. Pradedame balsuoti. Stazione chiusa. Baigiame balsuoti. adesso. Tu, tu le trovai sono? No, Teresa. Sì. Ah, oh sì, Maria <laughs> Allora, allora, 41 a favore, 1... 41 už, 1 prieš patvirtinta. Toliau rezoliucija. Balsuokime. Chiusa. Baigiame balsuoti. 41 už, vienas prieš patvirtinta. Ir toliau e, tarp institucinės dėrybos pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Eh, 40 a favore. 40 už, vienas prieš patvirtinta. Toliau Pilar del Castillo pranešimas. Ir visi pasiruošę. Siamo partire. Bene. Emendamento 26. 26 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 203 kas už, prieš susilaikė atmesta. 204D, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 206, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 206. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Duecentosei. Bene, abbiamo 20 a favore, 20 contro. 20 už, 20 prieš. Tiksliau 21 prieš. 20 už, 21 prieš. Atmesta. 207. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 208. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 210. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 211 už, prieš susilaikė pat... Ne, 2.11 ar 2.12 kartų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 2.13 už, prieš susilaikė patvirtinta. 2.14 kas už, prieš susilaikė atmesta. 2.8 ir 2.15 kartų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 29D ir 216D. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 217, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 224, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 225, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 226, 32, 33, 34, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 226 ir 228, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 227, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 229, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 2.30 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 2.31 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 2.33 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 3.5 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 3.6 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 3.7 už, prieš susilaikę patvirtinta. 38 už, prieš susilaikę patvirtinta. 234 už, prieš susilaikę atmesta. 235 už, prieš susilaikę atmesta. 39 ir 40 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 236 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 4-6. 238 ir 239 kartu, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 240 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 47 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 48 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 242 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 243 243, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 265, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 266, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 267, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 268 už, prieš atmesta. 57 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 58 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 68 už, prieš susilaikė patvirtinta. 282 už, prieš, susilaikė atmesta. 283 už. Dėl 282 pasitikrinti norite, prašom. Kiuzo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 283. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 169, kas už prieš susilaikė pritarta. 285, kas už prieš susilaikė pritarta. 70, kas už prieš susilaikė pritarta. 287, kas už prieš susilaikė atmestas. 286, kas už prieš susilaikė priimtas. 71, kas ir 288 kartų, kas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Trys šimtai dešimtas. Dabar 310 ir čia turime pakeitimą žodžiu, kurį pateikė ponas Eller. Ar ponas Eller norėtų pristatyti šį pakeitimą? Ačiū pirmininkė. Šiuo, šiame pakeitime pasakyta, kad savanoriškai rinkos operatorius informuoja akcininkus apie nuostolius. Jau ilgą laiką tuo yra suinteresuoti partneriai abiejose Atlanto pusėse, Junktinėse Amerikos valstijose E, ICC jau prašo įmonių savanoriškai teikti šią informaciją. Taip pat e, daroma ir kai kur Europoje ir vykstant transatlantiniam dialogui siekiama tam tikro teisinio suderinimo ir dėl to mes ir siūlome šį pakeitimą. Jį suderinome su žaliųjų ir socialistų frakcija. Ir siūlome žodį incident, incidentas keisti žodžiu financial losses, tai yra nuost, finansiniai nuostoliai. Taip pat tai geriau atspindi savanorišką informacijos pobūdį. Jeigu kalbėsime apie incidentus, reikėtų paaiškinti apie kylančią grėsmę riziką, o kaip minimi finansiniai nuostoliai, tai tiesiog savanoriškai yra teikiama informacija apie nuostolius. Pavyzdžiui, banko atveju bankas turėtų pranešti apie grėsiančią bankroto riziką, o ne, pavyzdžiui, apie pavoktus pinigus. Taigi mes prašydami šio sektoriaus pranešti apie finansinius nuostolius, norime turėti galimybę, turėti laiko išsiaiškinti, kokio masto yra problema ir taip pat norime prisitaikyti prie to, kas jau galioja Junktinėse Amerikos valstijose savanoriškų pagrindų. Ačiū. Pone Kastijo, aš neaiškinsiu, kodėl aš prieštarauju. Tiesiog noriu informuoti kolegas iš EPP frakcijos ir kitus kolegas, kad Aš lieku prie savo pozicijos, taigi prie šio pakeitimo dedu minusą. Siete tutti d'accordo con l'emendamento orale perché per essere accettato? Ar pritarėte tam, kad būtų teikiamas pakeitimas žodžiu, ne? Prašom. Žodis jums. Atsiprašau, nepritariu, balsuoju prieš. Kągi, balsuokime dėl 310 pakeitimo be žodinio pakeitimo. Ponas Butikofer. Atleiskite, mane informavo, kad šis pakeitimas žodžiu buvo pateiktas dėl vienos vienintelės priežasties, o būtent siekiant kompromiso su šešėlin, šešėliniu pranešėju iš socialistų frakcijos, ponu Kalfin. Dėl to aš nesuprantu, kodėl dabar socialistai sako, ne, mes tam nepritarsime. Mes nepritarsime tam, nors jau ir susitarėme dėl to e, ir nusileidama šešėliniam pranešėjui. Pirmininkė, na aš tai aišku negaliu į tai atsakyti, tik tiek žinau, kad e, e, galima e, pritarti tokiam žodiniam pakeitimui. Ir pakanka keturių žmonių, kurie pasipriešintų tokiam pakeitimam žodžiu ir tas pakeitimas būtų neprimtinas. Pirmininkė, atsiprašau už sukeltą painiavą. Mes pritarėme tam, kad būtų teikiamas pakeitimas žodžiu, bet balsuosime prieš jį. Gerai, taigi neprieštaraujama tam, kad būtų teikiamas pakeitimas žodžiu, mes jį įrašysime į 310, pradedame balsuoti. Ne, prašom žodis jums. Atsiprašau, pirmininkė, aš pasisakau prieš žodinio pakeitimo teikimą. So, so. Tai reiškia, kad jis neturi būti trauktas. è contro l'emendamento orale. Perché non venga accettato? Kas prieštarauja pakeitimui žodžiu? Mums reikia, kad prieš tą pakeitimą pasisakytų keturi žmonės, tada pakeitimas nebus teikiamas. Vienas, du, trys, keturi. Taip, turime keturis, todėl to pakeitimo žodžiu negalima teikti. Negalime dėl jo ir balsuoti. Todėl dabar balsuojame dėl 310 pakeitimo tokio, koks jis yra dabar. Pradedame balsuoti, kad nekiltų jokių abejonių. Pradedame balsuoti. Taigi, balsuoti baigiame. Taigi 24, 8, 22 už, 18 prieš e, pakeitimui pritarta. Dabar penktas e, kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 335 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 90. Kas už prieš susilaikė at, pritarta. 337. Kas už prieš susilaikė pritarta. 336. Kas už prieš susilaikė pritarta. 338 kas už, prieš susilaikė atmestas. 342 kas už, prieš. Dėl 342 balsuojame. Pirmos dalies. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 343. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 94 kas už prieš susilaikė. Pritarta 344 kas už prieš susilaikė. Pritarta 345 kas už prieš susilaikė. Pritarta 97 kas už prieš susilaikė. Pritarta. Septintas kompromisas kas už prieš susilaikė. Pritarta. Dabar 128 kas už prieš susilaikė pritarta, 129 kas už prieš susilaikė pritarta, 130 kas už prieš susilaikė pritarta, 131 kas už prieš susilaikė pritarta, 132 kas už prieš susilaikė pritarta. 133, kas už prieš susilaikė. Pritarta 134, kas už prieš susilaikė. Pritarta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. 138, kas už prieš susilaikė. Pritarta. 141, kas už prieš susilaikė. Atmestas. 142, kas už prieš susilaikė atmestas. Trečias, kas už prieš susilaikė pritarta. 143 su žodiniu pakeitimu, kurį teikia ponas Cukalas. Kas už prieš susilaikė pritarta. 146 kas už prieš susilaikė pritarta. 144 Penktas, kas už prieš susilaikė pritarta, 147, kas už prieš susilaikė pritarta, 148, kas už prieš susilaikė atmestas, 150, kas už prieš susilaikė pritarta, 151, kas už prieš susilaikė pritarta, 152, kas už prieš susilaikė pritarta. 155 kas už prieš susilaikė pritarta, 156 kas už prieš susilaikė pritarta, šeštas pakeitimas kas už prieš susilaikė pritarta, 154 kas už prie, atsiprašau, 160 kas už prieš susilaikė pritarta, 9 pakeitimas kas už prieš susilaikė pritarta, 165 kas už prieš susilaikė pritarta, 110, atsiprašau, 10 kas už prieš susilaikė pritarta. 168 kas už prieš susilaikė pritarta. 170 kas už prieš susilaikė pritarta. 171 kas už prieš susilaikė pritarta. 172 kas už prieš susilaikė pritarta. 173 kas už prieš susilaikė pritarta, 174 kas už pri, prieš susilaikė pritarta, 175 kas už prieš susilaikė atmestas, 11 kas už prieš susilaikė pritarta, 176 kas už prieš susilaikė atmestas, 100 atsiprašau, 13 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta, 178, kas už prieš susilaikė pritarta, 182, kas už prieš susilaikė atmestas, 183, kas už prieš susilaikė pritarta, 188, kas už prieš susilaikė pritarta, 189 kas už prieš susilaikė pritarta, 190 kas už prieš susilaikė pritarta, 193 kas už prieš susilaikė pritarta, 194 kas už prieš susilaikė pritarta, 195 kas už prieš susilaikė pritarta. 196 kas už prieš susilaikė pritarta, 197 kas už prieš susilaikė pritarta, 198 kas už prieš susilaikė pritarta, 199 kas už prieš susilaikė pritarta, 21 kas už prieš susilaikė pritarta, 22 kas už prieš susilaikė pritarta, 201 kas už prieš susilaikė pritarta, 23 kas už prieš susilaikė pritarta, 202 kas už prieš susilaikė pritarta, 25 kas už prieš susilaikė pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso dokumento gautinis balsavimas. Mhm. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 37 už, 4 prieš. 6 prieš. Taigi patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Adesso noi. Kągi dabar eikime prie TNT. Visų pirma, pradėsime nuo rezoliucijos, o paskui bus e, balsavimas žodžiu. Pradėkime nuo rezoliucijos dėl Rubik pranešimo. Ar pritarėte? Taigi pradėkime nuo rezoliucijos. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 12 už, prieš, susilaikė primta. 13 už, prieš, susilaikė atmesta. 14 už, prieš, susilaikė atmesta. Patikrinkime 14, prašom. Baigiame balsuoti. Keturioliktas atmestas. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuonioliktas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 2-2, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 2 23 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 2-4 pakeitimas pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 26 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 27 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trisdešimtas už, prieš, susilaikė atmesta. Trisdešimt pirmas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Patikrinkime. Penktas kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Erta. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 26 už, 17 prieš. 32 pakeitimas antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 33. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 36. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 37. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 38. Už, prieš susilaikė atmesta. 40. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 39. Už, prieš susilaikė atmesta. 41. Tiksliau 42. 42. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 43. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 44. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Patikrinkime 44. Prašom. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 25 už, 16 prieš patvirtinta. 4, 5 už, prieš susilaikė patvirtinta. 4, 6 už, prieš susilaikė atmesta. 4, 7 už, prieš susilaikė patvirtinta. 4, 8 už, prieš susilaikė atmesta. 4, 9 už, prieš susilaikė atmesta. 50 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas už, prieš, prieš susilaikė patvirtinta, aštuntas už, prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas, prašom. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 26 už, 17 prieš. Vienas susilaikė. Taigi patvirtinta. Dabar galime pereiti prie žodinio um, klausimo dėl Rubik pranešimo. Pradedame balsuoti. Elektroninis balsavimas. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 34 už, 4 prieš, 5 susilaikė. Baigiame balsuoti. 3 minutėlės pertrauka, nes yra žmonių norinčių išeiti iš salės, o paskui tęsime darbą.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 que nous avons On a encore Madame, Madame äh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Kągi, tęsime darbą. Na ir dabar svarstysime ponios Jordan nuomonę pranešimą. Prašau, Romano žodis jums. Pasiknysiu. In uh, po nesreči. Pirmininkė, kovo mėnesį prieš keletą metų įvyko nelaimingas branduolinės uh, Fukushimos katastrofa ir po to buvo numatyta renkti e, testus nepalankiausiamis sąlygomis visoms, e, visiems įrenginiams. Taigi tas ir buvo daroma ir dabar yra komisijos pateiktas pasiūlymas dėl būsimos brandolinės saugos direktyvos ir atitinkamų pakeitimų. Įvyko keletas naujų dalykų ir yra nemažai pakeitimų, kuriuos siūlo Europos komisija. E, Ir aš manau, kad apskritai komisija labai puikiai atliko darbą. Ir norėčiau paminėti keletą komisijos pasiūlymų. Pirmiausiai, Europos komisija ypatingą dėmesį skyrė apibrieštims. Būtent kas yra kompetentinga reguliuojant instituciją. Taip pat Šiame pasiūlyme yra kalbama ir apie kriterijus apibrėžiančius tokią kompetentingą reguliuojančią instituciją. Komisija kalba apie tokios institucijos nepriklausomumą, taip pat numato kriterijus dėl to, kaip turi organizuoti darbą ta institucija, kaip turi tvarkyti savo biudžetą, žmogiškų išteklių politiką, kokia turėtų būti ir atskaitomybė parlamentams. Taip pat yra bandoma geriau pasirengti ir reaguoti į nenumatytas situacijas. Apie tai detaliau yra kalbama konkrečiai tam skirtame straipsnėje. Taip pat pasiūlyme yra straipsnių, kur kalbama apie licenzijas turinčius operatorius. Taip pat yra partnerių priežiūra ir taip pat e, gynyba, žmogiškiai ištekliai yra detaliau apibrėžiami e, įgūdžiai, žinios, kurios yra privalomos. Ir mano nuomonė čia svarbiausia yra tai, kad kalbama apie naujus reikalavimus tam, kad e, būtų tinkami, tinkama kompetencija užtikrinama subrangovams. Ir taip pat yra numatytas naujas reikalavimas dėl nacionalinio reguliuotojo ir uh, licenciją turinčio operatoriaus, kad jie kartu parengtų tokią skaidrumo strategiją. Taip pat yra skyrius, kur kalbama apie specialiuosius įsipareigojimus, bendrų saugos tikslus ir taip pat kaip tų tikslų būtų galima pasiekti, apibrėžiama metodika. Ir mano nuomonė, šis teisėkoros pasiūlymas pateikia gan svarbių pasiūlymų apie tai, kaip būtų galima įgyvendinti saugios kultūros principus. Mano manimu labai svarbu, kad saugos, branduolinės saugos tikslai būtų susiję su visu branduolinio įrenginio veikimo laikotarpiu nuo pat e, vietos parinkimo statybos darbų, taip pat netgi iki pat e, išmontavimo ir eksploatavimo nutraukimo. Taip pat e, mano manimo, labai svarbu suprasti ir daug ko pasimokyti iš tų nelaimių ir įvertinti išorės riziką ir šalia žmogaus sukeltos rizikos nepamiršti ir kitų veiksnių susijusių su rizika. Tai yra ir gamtinės, gamtiniai trikdžiai ir žmogaus sukeltos, sukeltas pavojus. Taip pat labai svarbu, kad tekste yra kalbama apie įvairias katastrofas, nelaimingus atvejus. Taigi tekstas yra labai griežtas. Ten, kur konkrečiai yra kalbama apie statybos metu ar e, kūrimo statybos ar darbų įgyvenimo metu galimus e, nelaimingus atsitikimus. Taip pat e, griežtai kalbama ir apie apribojimus, taip pat e, reaktoriaus pažeidimus ir kad tokie dalykai būtų sureguliuoti. Taip pat labai svarbu yra parengtis ir galimybė reaguoti vietoje ir skubiai. Tokie pajėgumai yra būtini. Ir tai, ko pasimokėme iš Japonijos patirties e, rodo, kad labai svarbu, jog e, branduoliniai įrenginiai turėtų centrinį padalinį, kuris būtų tinkamai apsaugotas nuo gamtinių veiksnių, nes jeigu kas nors atsitiktų, vis dar turi būti numatyta galimybė toliau eksploatuoti įrenginius. Taip pat nauji reikalavimai dėl partnerių priežiūros yra numatyti. Tai yra dešimties metų periodinės pežiūros ir šešerių metų teminės pežiūros yra numatytos komisijos pasiūlyme. Čia, kalbant apie tas peržiūras, labai sustiprintas yra Europos komisijos vaidmuo ir tai yra puiku, nes supratome, kad Japonijoje reguliuojanti institucija buvo labai silpna ir nieks negalėjo įspėti apie pavojų, O mes bandome parodyti, kad tikrai ES čia gali sukurti svarbę pridėtinę vertę. Taip pat, aišku, svarbus yra ir nuobaudų klausimas. Taigi, mano nuomonė, tikrai gan lau, gan ilgai laukėme saugos direktyvos pakeitimų, dabar jie yra parengti kaip, kaip sykis laiku, kad mes galėtumėme juos patvirtinti iki kadencijos pabaigos, bet turėsime daug padirbėti, kad to pasiektumėme. Mano komanda dirba labai daug, kad tai įvyktų. Mano tikslas pasirūpinti, kad praneš, pranešimą galtinai parengti iki rydienos, kad galėtumėme jį pateikti vertimams, ko galima greičiau. Ir tai reiškia kad pirmoje balandžio plenarnėje sesijoje jau galėtumėme balsuoti dėl šio pranešimo. Taip pat planuojame surenkti klausimus, kurie turėtų įvykti vasario 12 dieną. Dar kalbant apie turinį, esminius dalykus dar norėčiau pasakyti, kad norėčiau, kad iki minimų būtų sumažinti incidentai, Tačiau, ką bedarytum, visuomet tų nelaimingų atsitikimų rizika egzistuoja, taigi mes turime gerai pasirengti, geras, geras, gerus pajėgumus numatyti. Taip pat norėčiau, kad ir saugos standartai būtų vienodesni Europos Sąjungoje, tokiu būdu ir piliečiai galėtų labiau pasitikėti šiuo energijos šaltiniu. Taigi tie šešerių metų teminiai patikrinimai irgi turėtų būti labiau suderinti. Na ir, kaip sakiau, bendrai komisijos pasiūlymai yra geri. Ir aš esu parengusi keletą techninių pakeitimų, kuriais bandau labiau priartinti tekstą prie Tatenos standartų, nes tai, manau, būtų labai naudinga, kad mes laikytumėmės tokios pačios nuomonės ir požiūrio kaip Tatena. Kągi, labai ačiū, dabar suteiksiu žodį kolegai Koreira de Campos. Prašom. E, ačiū, pirmininkė, aš iš esmės pritariu pranešėjai. Fukushimos avarija pakirto visuomenės pasitikėjimą energetikos sauga ir atskleidė, kad egzistuoja labai rimtos techninės problemos. Jos lėmė ir kitas brandolinės katastrofas. Ir po to buvo priimti tam tikri sprendimai dėl brandolinės energetikos ateities valstybės narės. Čia labai aiškiai reiškė savo poziciją ir kalbėjo apie energetinį saugumą. Tačiau energija nepaiso sienų ir akivaizdu, kad brandolinė sauga yra tarp valstybinis klausimas. Todėl labai svarbu užtikrinti ir didinti brandolinės saugos lygį, lygį Europos Sąjungoje, nes mūsų reaktoriai sudaro trečdalį visame pasaulyje veikiančių brandolinių reaktorių. Svarbu pasidaryti išvadas po Fukushimos nelaimės ir po atsparumo testų, kuriu, kurie buvo atlikti ES. Manome, kad yra padarytos išvados, yra nuspręsta didinti nacionalinių reguliavimo tarnybų galias taip pat gerinti jų veiklos koordinavimą, ypač taikant kolegų vertinimo mechanizmą. Informacijos mainai yra esminis dalykas, norint ir toliau veiksmingai dėkti brandolinės saugos priemonės. Informacija čia vaidina lemiamą vaidmenį. Kalbant apie subsidiarumo principą, yra sustiprinama komisijos reguliavimo funkcija, ji apibrėžia, nustato brandolinės saugos principus, atsižvelgdama į geriausios praktikos pavyzdžius. Svarbu, kad brandolinės saugos priemonės atitiktų įvairius brandolinių įrenginių eksploatavimo ciklus nuo vietos parinkimo iki įrenginių išmontavimo. Mes Džiaugiamės, kad yra teikiami pasiūlymai dėl techninių patobulinimų, kad būtų geriau pasirink, pasirenkta ir greitai reaguojama į incidentus e, vietose. Taigi mes esame pasirengę bendradarbiauti, nagrinėjant šį dosiją, ypač esame pasirengę bendradarbiauti su pranešėja, kurioms, kurios išvadoms mes pritarėme. Dėkui. Ačiū dabar ponas Dužinovski. Ačiū, pirmininkė. Kolegos jau sakė, kad e, po Fukushimos avarijos, po tos milžiniškos avarijos mūsų visuomenė yra susirūpinusi. Yra kilęs nerimas dėl brandolinių įrenginių. Todėl buvo atlikta nemažai testų, norint išsiaiškinti, ar Europos brandoliniai įrenginiai yra saugus. Žinoma, mes norime didesnio suderinimo šioje srityje. Norime, kad būtų sustiprintas nacionalinių kontrolės ir reguliavimo tarnybų autonomiškumas ir norime, kad procesai būtų skaidrus. Taip pat siekiame didesnio pasitikėjimo, norime, kad mūsų visuomenė vėl pradėtų pasitikėti tais sudėtingais renginiais. ENSEC ataskaitoje dėl atsparumo testų buvo e, nustatytos keturios sritis, kurias reikia tobulinti. Ten buvo kalbama apie patikrinimus, apie kontrolę, tačiau nebuvo atsižvelgta į naują direktyvą ir nebuvo kalbama apie esminę direktyvos peržiūrą. Manau, kad tai kelia problemų, nes mes juk dabar įgyvendiname naujas apibrieštis, vartojame naujus terminus, manau, kad jie turi būti labai tiksliai apibriešti, kad išvengtume skirtingo aiškinimo. Kalbant apie šią sritį, labai svarbu, kad nebūtų savokos aiškinamos skirtingai, kad visos institucijos žinotų, kaip dirbti šioje srityje. Taigi, kai kas kelia problemų, pavyzdžiui, naujasis aštuntas A straipsnis. Jame numatoma kolegų patikra, kolegų patikros procesas. Jį reikėtų labai tiksliai paaiškinti. Ir man atrodo, kad kol kas tas procesas nėra iki galo aiškus. Ši sistema neturėtų būti priedas prie dabar galiojančios tikrinimo sistemos, nes jeigu mes numatysime dvigubas procedūras, dvigubas sistemas, tai reiks vertinti, kuri sistema yra geresnė. Todėl manau, kad komisija turi panaikinti nereikalingą administracinę naštą. Nes kontrolė yra susijusi su daugybė administracinių procedūrų ir tai gali reikšti nemažą naštą. Todėl labai svarbu įvardyti, koks yra nacionalinių lygių veikiančių agentūrų tarnybų statusas. Manau, kad NSEC jau įrodė esanti labai kompetentinga ir nepriklausoma savarankiška e, institucija. Ir mes turėtume remtis jos pasiūlymais. O dėl aštunto straipsnio, kurį jau minėjau, jame taip pat kalbama apie tų institucijų nepriklausomumą. Ir jeigu komisija norės prižiūrėti visą šį procesą, tai gali atsirasti interesų konfliktas. Nes manau, kad komisijos padėtis čia yra truputį kitokia. Todėl manau, kad dokumente, kuris buvo pristatytas, turi būti labai aiškiai apibrieštos sąlygos ir terminai. Pavyzdžiui, reikia tiksliai paaiškinti, ką reiškia brandolinės atominės elektrinės teritorija, kurioje įvyksta incidentas. Kokia tai yra teritorija? Pranešėjas siūlo surenkti klausimus e, šią temą. Tai būtų labai svarbu, nes kalbame apie nepaprastai svarbės procedūras, kurios uh, turi įtakos tų brand, labai sudėtingų įrenginių techniniams aspektams. Aš esu pasirengęs bendradarbiauti su pranešėja, apibūdinant tą labai sudėtingą procedūrą. Mes turime dirbti labai rimtai ir viską labai rimtai vertinti. Kita vertus, neturime pasiduoti psichologiniam spaudimui ir visuomenės abejonėms. Mes kalbame apie labai techninius, sudėtingus įrenginius, todėl turime dirbti labai rimtai nusiteikę. Aš esu pasirengęs bendradarbiauti ir tikrai norėsiu dalyvauti šiame darbe. Ačiū. Labai ačiū toliau komisija. Ar norėtų komisija pasisakyti? Um, Madam President, Madam Raporteur. Pirmininkė, ponė pranešėja, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, dėkoju už gražu, gražius žodžius išsakytus komisijos pasiūlymo adresu. Norėčiau priminti kelis esminius komisijos pasiūlymo principus ir kodėl pateikėme būtent tokį pasiūlymą, ypač po ką tik išgirsto pasisakymo. Mes gavome dvigubus įgaliojimus iš Europos tarybos 2011 metais. Vieni įgaliojimai buvo susijęs su tikrinimais nepalankiamis sąlygimis, kiti, kiti įgaliojimai susijęs su brandolinės brandolinių jėgainių teisės aktų peržiūra. Taip pat parlamentas irgi patvirtino rezoliuciją, kur irgi kvietė peržiūrėti branduolinės saugos direktyvą. Taigi štai tokia ir yra situacija, toks yra kontekstas. Mes dirbome su įvairiais suinteresuotais asmenimis, tarptautinė branduolinės saugos agentūra, nacionaliniais reguliuotojais. Taip pat dirbome ir su visuomenė, nes e, kai atlikome bandymus, kalbėjome su visuomenė, taip pat pagal Euratomo sutartį mes mokslinių ekspertų darbo grupę irgi įtraukėme į tą darbą. Taigi tas procesas buvo gan plataus masto ir buvo pagrystas keliais principais. Pirmasis tai yra sprendimų prieimimo saugos klausimais nepriklausomumas. Antras principas buvo skaidrumas priimant sprendimus. Trečiasis principas aukštas saugos lygis, nustatant aiškius saugos tikslus. Tokiu būdu pakankamai laisvės paliekama nacionalinėms saugos institucijoms, agentūroms, kurios gali gyvendinti tuos tikslus pagal savas procedūras ir galiojančią praktiką, kuri yra nustatyta per eilę metų. Dėl to šiame pasiūlyme ypatingas dėmesys yra skiriamas tam, kad tie tikslai būtų pasiekti ir tas yra daroma per kolegų patikras. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad kolegų patikros nėra kontrolė ir jokių būdų tai nėra kišimasis į nacionalinių saugos agentūrų institucijų prerogatyvas. Kolegų patikros, jų tikslas yra pirmiausiai siekti geriausios praktikos, keistis aukščiausių lygių turimą informaciją. Ir taip pat tai yra būdas suderinti, harmonizuoti darbo praktiką, naudojantis, pasitelkiant pačią geriausią ES esančią sukauptą praktiką. Aš manau, kad būtent toks yra mūsų visų esančių šioje salėje bendras tikslas. Taip pat norėčiau pasakyti, sureaguodamas į tai, ką išgirdau, kad pasiūlymas yra pateikiamas per anksti. Vadinti pasiūlymą per ankstyvų, praėjus tik dviem su pusę metų po Fukushimos katastrofos. Ir daugelis jūsų skaitėte įvairias ataskaitas, kurias pas, paskelbė Japonija, taigi aš manau toks uh, E, pareiškimas yra nelabai realistiškas. Kaip sakiau, pasiūlymas buvo labai išsamei aptartas ir buvo pasitelkti ir ekspertai, brandolinės energetikos reguliatoriai, regulia, reguliuojančios institucijos, būtent jos irgi su, sutarė, pritarė tam, kad reikia siūlyti kolegų patikros procesą. Taigi bendrai Manau, kad pasirinktas laikas yra teisingas ir kad ta sistema, kurią mes siūlome, irgi yra teisinga. Dėl interesų konflikto ir ar komisija norėtų būti ta brandolinės energetikos regu, reguliatorė, tas irgi buvo paminėta ir aš turėčiau tai matyti sureaguoti. Mano atsakymas yra ne. Būtent komisija neturi jokių siekių uh, tapti brandolinės energetikos reguliatorė, nes tai pažeistų mano išsakytiems principams, tai yra nepriklausomumas priimant e, sprendimus dėl saugos ir taip pat skaidrumo principas priimant e, tuos sprendimus. Komisija tame straipsnėje, kuriame kalbama apie kolegų patikras, bando sukurti tokią gyvybingą sistemą, sprendimų prieimimo sistemą, pagal kurią jeigu nėra priimti sprendimai, tuomet galutinis sprendimų prieimėjas ir pasirūpins tuo, kad kas šešerius metus būtų atliekami kolegų patikrinimai. Taigi toks yra pasiūlymo, tokia yra, tokia yra pasiūlymo esmė. Taip pat norėčiau dar paminėti, kad komisija daug reikšmės skiria yra pasirinktam laikui ir šio pasiūlymo patvirtinimui dar šioje kadencijoje. Dėl to labai sveikinu pranešėjo žodžius, kuri teigia, kad ji jau beveik parengus yra savo nuomonę ir tikimės kad e, darbas bus gan greitai užbaigta šiame komitete ir parlamentas galės pritar, patvirtinti šį, šia, e, šį, šiam dokumentui pritarti. Praigo. Pranešė labai trumpai, prašom. Hvala lepa za vse komentarje, ki smo jih dobili. Ačiū. Ačiū už visas pastabas, kurias pateikėte. Labai trumpai. Dėl to, kas buvo pasakyta, kad pasiūlymas teikiamas per anksti. Aš taip nemanau. Aš manau, kad reikia greitai reaguoti po mm, Fukushimos incidento. Turbūt prisimenate, kad 2008-2009 metais parlamentas e, kėlė daug griežtesnius tikslus dėl brandolinės saugos palyginti su taryba. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Raginu jūs teikti, renkti ir teikti pakeitimus. Susirinksime po naujų metų ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti kaip galima daugiau kompromisų. Ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį e, kolegai Korolę. Prašom. Bus pristatoma nuomonė dėl aviacijos išmetamųjų taršalų. Prašom. Ačiū. Aviacija buvo įtraukta į ES apivartinių taršos leidimo priekybos e, sistemą nuo 2012 metų. Iš pat pradžių ES valstybės narės ir oro linijos, oro linijų bendrovės susilaukė atkirčio iš trečiųjų šalių dėl to sprendimo ir dėl to tokios šalis kaip JAF, Rusija, Kinija, Brazilija e, atsisakė laikytis mūsų taisyklių ir tos atsakomosios priemonės smarkiai paveikė mūsų oro linijų bendrovių konkurencingumą, tai pakenkia ir augimui. Todėl dėl tarptautinio spaudimo praėjusiu metu pabaigoje komisija pasiūlė ES šiek tiek atsitraukti ir pritaikyti vadinamąjį laikrodžio sustabdymo mechanizmą. Turint galvoje dėrybinę atmosferą, turint galvoje IKAO generalinė asamblėja, kuri vyko spalio mėnesį, paaiškėjo, kad tas priimtas sprendimas stabdyti priemonių taikymą buvo geras sprendimas ir civilinės aviacijos organizacija IKAO e, pasistumėjo pirmin ir pasiekė susitarimą dėl to, kad reikėtų taikyti pasaulinė priemonė visos, viso pasaulio aviacijai, dėl jos turėtų būti sutarta iki 2016 metų. Tačiau dabar šią direktyvą ES ir vėl veikia viena, e, pasiūliusi tą vadinamąjį oro erdvės modelį, pagal kurį visi skrydžiai į ES ir iš ES patenka į e, prekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą Tai čia kalbama apie orlaivius, kurie kerta EER2. Ir ta sistema turėtų galioti nuo 2014-2020 metų. Ir vėlgi ši priemonė sulaukia tam tikro atkirčio atsakomųjų priemonių. Ir situacija yra panaši kaip ir prieš priemonių taikymo sustabdymą. Visos pagrindinės oro bendrovės prieštarauja šiam pasiūlymui, nes žino, kad nuo jo nukentės. Taip pat e, tam prieštarauja ir IATA, Tarptautinė oro transporto asociacija ir taip pat Europos oro linijų asociacija. Taip pat Šiam pasiūlymui prieštarauja ir nemažai valstybių narių, nes grėsmė yra akivaizdi, o poveikis klimatui labai mažas. Pasiūlytas um, oro erdvės modelis apimtų maždaug 38 procentus um, išmet, teršalų išmetimų, o pagal mano siūlomą sistemą, tai, o lankstesnė sistema tai būtų 30 procentų ir tai yra tikrai nedidelis skaičius. Ir šis dalykas yra gana didelė kliūtis pasauliniam sustarimui dėl klimato kaitos. Ir šis pasiūlymas kaip tik rodo tokį požiūrį. Europos Sąjunga yra taip, taip laikosi įsikibus savo modelio, kad um, tai sukelia nenorą kitiems um, partneriams e, to laikytis. Partneriai teigia, kad jie pasirengia mažinti trišalų išmetimus, bet e, kyla klausimas, kodėl ES taip bando primesti savo modelį. Ir man kyla tas pats klausimas, ar tai yra tiesiog tuštybė, ar tai yra kažkoks politinis išdidumas. Ir tas atsakas kurio sulaukia ES dėl savo elgesio, kurio sulaukia komisija dėl savo elgesio, dėja kelia pavojų gerai dėrybiniai atmosferai, kuri pastarojų metų buvo susidariusi mm, civilinės aviacijos asociacijoje. Ir dėl visų mano pinėtų priežasčių aš siūlau ir toliau taikyti tą sustabdymo mechanizmą iki 2016 metų ir neprimesti to mechanizmo savo tarptautiniams partneriams. 2016 metais vyks į KAO e, generalinę asamblėją, tikimasi ten pasiekti pasaulinį susitarimą ir kad jo pasiektume mes turime nemažinti gyto pagreičio ir Mm, nors Europos Sąjunga turėdama savo vidaus e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą rodo teigiamą pavyzdį. Ta pavyzdį reikia ir toliau rodyti, bet e, turiu pasakyti, kad ICAO yra vienintelė pasaulinė organizacija, kur galima pasiekti pažangos ir manau, kad būtų kvaila ES bandyti primesti savo teisės aktus kitiems. Ir akivaizdu, kad tikslams pirmą kartą priima, pritariama už ES ribų ir didieji žaidėjai yra mūsų pusėje, taigi mes neturime kelti kliučių. Kramer, praigo. Ačiū, kolega Kramer, prašom. Ačiū. Aš kaip Alda šešėlinis pranešėjas pabandysiu pasisakyti šiek tiek aiškiau negu kad pane Korolė. Jau šešerius, septynerius metus buvo bandoma įtraukti aviaciją į priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą. E, iš pradžių trečios, trečiosios šalis buvo nusteikusios skeptiškai, jos buvo įsižeidusios, kad su jomis e, buvo nesiderėta. Na ir ES tikrai daug metų viską ignoravo. Ir galiausiai paskutinę minutę Europos komisija irgi susidūrė su didžiuliu tarptautiniu pasipriešinimu. Įvyko IKAO asamblėje ir ten buvo nutarta kovoti. Ir buvo nutarta, kad valstybių E, arba valstybių susivienijimų, susitarimai dėl e, bendros erdvės gali būti ir atmesti. Dabar Europos komisija pateikė modelį, iš kurio visiškai aišku, kad mums nepavyks pasiekti nieko daugiau, kaip tik tais e, konfliktuoti su trečiosiomis šalimis. Visas procesas įkavo vyksta labai lietai. Yra pateiktas planas iki 2016 metų. Mes dabar turėtumėm elgtis konstruktyviai, o ne provokuoti vėl tokią pačią situaciją, kokia buvo praeitie. Turiu pasakyti, kad tai nebėra politinios e, valios e, klausimas, ar mes norime to vadinamojo space approach ar ne. Kyla klausimas, ar mes galime susitaikyti su tarptautinė situaciją. Mes negalime priversti likusios, likusio pasaulio e, elgtis taip, kaip mes elgiamės. Mes neturėtumėm daugiau provokuoti priekybinių konfliktų. Jau tokių konfliktų buvo, kaip žinia, Kinija atšaukė užsakymą dėl Airbus lėktuvų. Į viską turime atsižvelgti. Na ir ponia Korola sako, kad iš tikrųjų visas procesas labai lėtas, sudėtingas ir galų gale ko gero ES viskam sutrukdys, nes yra daug pasaulio šalių, e, kurie sakys, štai ir vėl ES savo keistom idėjom, kurių niekas nenori. Taigi mes einame labai e, plonų ledu, e, siekdami 20 metų tikslų. Mano nuomonė, mes turėtumėm toliau taikyti stop the clock bent jau iki 2016 metų. Būtų geriausia daryti visišką išimtę aviacijai, nes vis tiek ES aviacijos sektorius pasaulinės situacijos nepakeis tik tais mes e, susilpninsime ES konkurencinę situaciją. Taigi aš manau, kad reikėtų ir toliau vadovauti Stop the Clock. Ačiū toliau kolega Jordan. Ponovadi se s kolegico Korola strinjam. Ačiū. Paprastai aš pritariu kolegijai Korholai, paprastai mes laikomės tos pačios nuomonės, bet šį kartą turiu pasakyti, kad mūsų nuomonės išsiskiria. Manau, kad jeigu mes ES 8 metais apsisprendėme, kad mažinsime emisijas, tuomet manau, kad ir visi, visiems sektoriams turi būti ta našta padalyjama vienodai. Jeigu aviacija atsisako nešti tą naštą, tuomet kitiems sektoriams ta našta, naštos dalis išauks. Kiti sektoriai ir taip jau susiduria su nemenka našta. Ten yra nustatyti tinkami standartai, aviacijoje to nėra. Uh, Ir taip pat manau, kad ES turi apibriežti standartų savo teritorijoje, netiduoti niekam tos tų įgaliojimų ir to laikino atidėjimo principas, aš manau, visiškai yra nereikalingas. Tai yra pasidavimas trečių šalių reikalavimams. Varšuvoje aš lankiausi COP 15 konferencijoje susitikome su ICAO atstovais ir kalbėjomės apie tai, kad jie planuoja iki 16 metų pasiekti susitarimo ir pradėti mažinti emisijas po 2020 metų. Aš turiu pasakyti, kad labai skeptiškai vertinu tokius jų žodžius, nes 2001 metais ICAO organizacija įsipareigojo parengti tokį susitarimą ir dėja nieko nepasiekė. Žinome, kad Kyoto susitarimas nėra pakankamai ambicingas. IKAO kontekste situacija yra dar blogesnė, nei kalbant apie Kyoto protokolą. Na ir dar viena problema. Emisijos turi būti mažinamos, Čia yra tam tikrų lūkesčių iki 20 metų, o iki to laiko kiti sektoriai 20 procentų emisijas jau bus sumažinę, taigi nepritariu tam, ką siūlo pranešė. Dėkoju. Grazie. Vittorio Prodi, prego. Ačiū toliau Vitorijo Prodi, prašom. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad čia kalbame apie išties e, labai rimtą problemą. Na ir ko gero ir dėl komisijos kaltės. Komisija e, labai drąsiai ragino, kad visas pasaulis sektų paskui ją. Aš manau, kad vis dėlto netokia turėtų būti teisinga situacija. Iš tikrųjų, reikėtų, reikėjo dėrėti su kitomis šalimis. Ir Mes patys dabar turime kažkaip tai kitaip pristatyti visą susitarimą. Dabartinė prekybos apivartiniais taršos leidimai sistema turėtų būti pagrista lygybė, vienodų šalių įsitraukimu. Aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų sąžiningai vertinti, ar tikrai dabar būtina veikti. Aš manau, kad IKAO yra tinkama vieta, kur turėtų vykti tokios dėrybos, bent jau to turime siekti. Ir mano nuomonė, tai būtų įmanoma padaryti gana e, artimų laikų. Galbūt reikėtų pateikti pasiūlymą dėl vadinamojo carbon tax. Tai neturėtų būti tam tikras rinkos mechanizmas. Aš manau, kad mes turėtumėm siekti susitarimo dėl šio klausimo. Ir Ko gero, remdamiesi tokiu principu galėtumėm siekti ir globalaus susitarimo, galbūt pavyktų jį pasiekti. Taigi, man labiau patiktų, jeigu e, vyktų dėrybos su IKAO ir jeigu būtų remiamasi pritarimu vadinamuoju vadinamajam carbon tax. Tai jau būtų tam tikras pagrindas skubiems veiksmams. siekiant kovoti su klimato kaita. Ir taip pat tai reikštų, kad tos šalis, kurios turi didžiulės anglies uh, turi didžiulius anglės e, išteklius tropiniuose arba atogražų miškuose. Ir tokios šalis per trumpą laiką turėtų e, pritarti tam, kad reikia tikrai saugoti bendrus išteklius, ypač tuos atogražinius miškus. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm būti truputį kuklesni. Turėtumėm pasižiūrėti, kokiu pasiūlymu turi kitos šalis, galbūt taip galėsime rasti geresnį e, sprendimą. Taigi aš manau, kad tikrai būtina kalbėti su kitomis šalimis. To reikalauja kova su klimato kaita. Aš manau, kad reikia tokio pasiūlymo, e, kuris būtų susijęs ir su Bali deklaracija. Taigi dabar e, Bali deklaraciją reikėtų paversti politinėmis nuostatomis. Ačiū. Ačiū kolegai Prodi. Toliau e, kolega Merkis, šešėlinis pranešėjas. Pranešėja. And thank you. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir manau, kad pranešėjos pozicija yra aiški, tačiau aš laikausi šiek tiek kitokios nuomonės ir norėčiau prisiminti ankstesnius mūsų ketinimus. Manau, kad pranešėja per daug pataikauja į ką organizaciją, į ką organiza, organizacijos sprendimas tikrai nėra saistantis susitarimas dėl pasaulinių rinkos priemonių. Ir akcentuoju žodį saistantis. Taigi tokio saistančio sustarimo aš nematau. Ir taip turiu pagirti sektorių, kad ketinimai yra puikūs, tačiau ketinimai nėra saistanti priemonė. IKAO susitarime kalbama apie tai, kad turi prasidėti detalus darbas ir 16 metais turi būti priimtas sprendimas dėl to, ar reikalingos pasaulinės priemonės nuo 2020 metų. Tai liko tik septyneri metai. Šio proceso išdava rezultatas dar nėra aiškus. Dėl to mes galime tiesiog šiek tiek daugiau paspartinti, paraginti tą procesą, nu, nu, nukreipti į teisingą linkmę ir tą galime padaryti tik tai darydami spaudimą į KAO, kad galiausiai būtų pasiektas tas susitarimas. Taigi aš manau, kad Nuo 2014-2016 metų yra galimas šis sprendimas, tai yra paranku ir aplinkosaugai. Oro erdvės pasiūlymas yra pats geriausias šiuo atveju ir iki 20 procentų sumažintumėme galiausiai emisijas. Taigi ES negali pasiduoti tokių šalių kaip Kinija spaudimui. Mes matėme per kiekvieną COP susitikimą, koks yra daromas spaudimas ir pasaulinė klimato politika yra tikrai sudėtinga, tačiau mes esame didelis žemynas ir jeigu mūsų tikslai bus tikrai ambicingi, tuomet turime pažiūrėti, ar mūsų pavyzdžių seka ir kiti. Šiuo atveju manau, kad jeigu yra pasaulinių ketinimų pasiekti susitarimą, mes turime nepasiduoti tokių šalių kaip Kinija spaudimui ir tas laikino atidėjimo e, pritaikymas būtų ES pasidavimo ženklas, taigi turime išlikti ambicingi ir ambicijų neatsisakyti iki pat galo. Ir dar vienas dalykas. ICAO yra raginame, raginama 16 metais galiausiai pasiekti susitarimą. Po 16 metų IKAO asamblėja turėtų pateikti ataskaitą Mes manome, kad po tos asamblėjos e, turi būti pateiktas komisijos pasiūlymas parlamentui ir tarybai dėl to, kiek pasiekta pažangos įgyvendinant iki 20 metų vieną pasaulinę rinkos priemonę šioje srityje. Taigi aš pasiūlysiu pakeitimų, kur kalbam apie tai, kad ši išlyga galėtų būti taikoma tik tai iki 16 metų. Ir dar viena mintis, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra stebėsenos reikalavimas, nes oro bendrovės teigia, kad stebėsena padėjo joms labiau taupyti kurą ir jeigu atsisakytumėme tų reikalavimų, nusiustumėme netinkamą signalą toms oro bendrovėms, kurios nesilaikė tų reikalavimų. Taigi dėkoju pranešėjai, dėkoju Jums, ponė pirmininkė, ir laukiu tolesnio darbo. Aš esu parengusi jau kelis pakeitimus. Ačiū. Kolega Ramsdorf, prego. Ačiū toliau, kolega Ramsdorf. Thank you very much for having this possibility. Ačiū Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Manau, kad problema ta, kad grėsmę aplinkai galima atremti, turint technologinių išradimų ir padarius atitinkamus socialinius pritaikymus. Šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 700 milijonų transporto priemonių, e, šimtai tūkstančių lėktuvų. Galiu Jūs informuoti, kad yra svarbių technologinių išradimų, kuriais jau galima pasinaudoti. Pavyzdžiui, mano šalyje yra išduotas patentas dėl teršalų išmetimų mažinimo transporto priemonėse. Ta priemonė galima pritaikyti bet kuriai transporto priemoniai, neatsižvelgiant į jos amžių. Ir ta įranga teršalų išmetimus e, sumažina iki 70 procentų. Filtras ir kondensatorius išmetimus mažina iki 70 procentų. Ir tą įrangą galima pritaikyti ir energetikos srityje, ir orlaiviams. Tačiau bėda ta, kad tokios įrangos gamyba yra tik, yra labai pigi. E, jos gamyba kainuoja vos šimtą svarų. E, pavyzdžiui, katalizatorių pagaminti kainuoja 500 svarų ir katalizatoriai labai plačiai naudojami ir yra labai daug besipriešinančių mūsų išrastai įrangai kita inovacija, kuri galėtų padėti spręsti klimato kaitos problemą, tai patentai cemento gamybos pramonėje. Vos prieš mėnesį buvo užregistruotas patentas, išradimas, naudoti tam tikrus keramikos priedus ir tai leidžia sumažinti reikalingų žaliavų kiekį cemento pramonėje. Kaip žinote, cemento pramonė yra labai imli žaliavoms, o mūsų išradimas padeda tą žaliavų poreikį sumažinti iki 70 procentų. Bet jūs žinote, kad Europos Sąjungoje yra nemažai kliūčių inovacijoms ir techniniai pažangai. Turiu pasakyti, kad pranešime, kurį parengė kolega, kolegė Korhola, daug kas yra labai išsamei išdėstyta ir taip pat jaučiasi, kad pranešėja labai mm, asmeniškai sustapatina su problema. Ačiū komisija. Ačiū pirmininkė. Labą dieną, gerbėmiai parlamento nariai. Ačiū už jūsų pasisakymus ir pastabas. Tikrai, politinė padėtis yra labai sudėtinga. Akivaizdu, kad ES ATL e, sistema yra vertinama prieštaringai akivaizdu, kad reikia priimti bendrą sprendimą, kuris mums suteiktų galimybę iki kito balandžio patvirtinti e, prasmingą politiką. Tikrai reikia patvirtinti naują teisės aktą iki balandžio mėnesį, nes priešingų atveju teks grįžti prie esamos ATL sistemos ir jos taikymos ryties. Dėl ICAO padarytos pažangos. Taip, manau, kad tikrai e, plačios taikymos ryties ES ATL e sistema būtų akibrokštas. Ir pasaulinis požiūris, globalus požiūris ir toliau e, yra mūsų dėmesio centre, mes ir toliau pasisakome už pasaulinius procesus, integracinius procesus. Sunku dabar būtų nuspręsti, kokiu privalumu duotų kitoks požiūris nei komisijos požiūris. Ir iš tikrųjų komisija savo pasiūlymų reaguoja į partnerių nerimą, nerimą dėl ekstrateritorinio taikymo. Mes į tai atsižvelgiame ir tarpinių laikotarpių siūlome įtraukti tik tuos e, teršalų, aviacijos teršalų išmetimus, kuriuo atsiranda e, Europos Sąjungos oro erdvėje. Ir toks priemonės taikymas būtų nediskriminacinis, neatsižvelgtume į priklausomybę kuriai nors šaliai. Ir, tos, ir tikrai nebus taip, kad tos įmonės, kurios nori veikti ES teritorijoje, turės laikytis kitokių sąlygų nei ES vidaus įmonės. daugien, juk daugia nacionalinių įmonių veiklos pobūdis yra tas, kad jos turi laikytis vietos įstatymų. Jeigu jos to nesilaiko, tai negali veikti tarptautiniu mastu. Aviacijos įtraukimas į ES apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą yra pagristas tikrai nėra priežasčių neįtraukti aviacijos sektoriaus, nes ten teršalų išmetimai auga labai greitai. Savo pasiūlymų mes taip pat atsižvelgėme ir į IKAO asamblėjos rezoliucijos principus. Mes esame pasirengę tęsti dėrybą su trečiosiomis šalimis, kad paaiškintume savo požiūrio logiką ir tai, kaip šis požiūris dera su IKAO vykusiomis diskusijomis. Manau, kad mūsų pasiūlyme yra nustatyta gera pusiausvyra. Tai yra atsižvelgiama į ypatingas aplinkybės ir kai kuriems maršrutams nustatomos dėminimis taisyklės ir tuo pačiu metu yra išlaikomos vienodos konkurencinės sąlygos. Tačiau jeigu į KAO yra, rezoliucija yra aiškinama taip, kad pažangai pakenktų, iš ankstiniai veiksmai. Tai reikėtų pasakyti, kad tikrai pažangos neužtikrinsime atsisakę iš ankstinių veiksmų. Reikia imtis tam tikrų priemonių, mes tikrai esame įsipareigoję siekti pažangos. kalbant apie prieimimą ir reikalavimų laikymasi. Turiu pasakyti, kad 98 procentai CO2 išmetimų, kurie buvo įtraukti 2012 metais, jie atitinka reikalavimus. Ir čia įtraukėme ir JAV vežėjus. Ir jeigu įtrauktume ir kitus operatorius, tai tada neliktų jokios diskriminacijos. Taigi mes ir toliau esame įsitikinę alternatyvaus pasiūlymo pridėtinė vertė Galima teikti alternatyvų pasiūlymą komisijos pasiūlymui. Labai svarbu, kad mes visi būtume vienodai įsipareigoję užbaigti bendro sprendimo prieimimo procedūrą, kad galėtume ir toliau įgyvendinti ES ATLPS sistemą. Ačiū. Turiu pasakyti, kad neįtikinote manęs, turiuomenė komisijos atstovė, aš labai aiškiai perskaičiau aiškinamai memorandumą ir mane stebina čia išiškėjanti logika. Ten teigiama, kad e, turint omenyje IKAO sėkmę ir sėkmingą rugsėjo mėnesio susitikimą ir po to sakoma, kad reaguojant į tą pažangą ir norint toliau pasinaudoti tuo pagreičiu ir sėkmingai pasiekti pasaulinės rinkos priemonės, turi būti pakoreguota sistema ir panašiai. Taigi mane labai tai stebina, nes bendrai pateikta informacija visiškai paneigia tai, kas parašyta tame memorandume. Europo, tai, kas siūlo Europos Sąjunga dabar, yra tikrai nesiekis sukurti konstruktyvę atmosferą ar toliau pasinaudoti susiklošiusių pagreičių. Aš dėkoju ponui Krameriui už pasisakymą. Džiaugiuosi, kad mes galėsime bendratabiauti šioje srityje. Pone Jordan, norėčiau jūsų tiksliau paklausti. Gal jūs nelabai tiksliai supratote tai, ką aš sakiau? Nes aš maniau, kad jūsų argumentai buvo palankus ES vidaus apivartinių taršos leidimų sistemai, bet ji ir toliau jų galios, ES ir toliau galios apivartinių taršos leidimų sistema Europos ekonominėje erdvėje, taigi ES ir toliau dirbs taip, kaip veiks taip, kaip buvo šioje srityje. O dabar mes tiesiog siekiame tokio pasaulinio susitarimo ir dėl to neturėtumėme priversti kažko daryti kitų, nes tai sugadins tą gerą atmosferą. O jūs teigiate, kad reikia pasirūpinti aviaciją, kad galėtumėme ir jai suteikti tą dalį naštos, emisijų mažinimo naštos. Bet e, tas skirtumas yra labai nedidelis, nu, 38 procentai lyginant su 30 procentų. Ir jeigu mes dėl tų 8 procentų surizikuosime galimybę pasiekti pasaulinį susitarimą, tai aš manau, kad tai yra neraminantis siūlymas. Pone Merkis, aš Pritariu tam, kad reikalingas saistantis susitarimas IKAO rėmose. Ir 16 metais turėtų būti pasirašytas tas privalomas susitarimas. Ir dar bendra pastaba, turime būti ambicingi. Aš jau nekartą tą girdėjau, bet e, norėčiau maloniai paprašyti kolegų pagalvoti, ką tai realiai reiškia. Ar tikrai galime reikalauti vienašališkų veiksmų ir juos vadinti ambicingomis priemonėmis, jeigu surizikuosime ir kils rizika tam pasauliniam susitarimui dėl to, kad ES čia stato tam tikras pozas, tai iš tiesų jokio pozityvaus rezultato nepasieksime, nes apvertintos šios leidimų sistemoje matome neraminančių pavyzdžių. Matome, kad ta viena šalė brangi apivartinių taršos leidimų sistema tik padidino emisijų dydį, jeigu bendrai skaičiuosime visas emisijas. Ir mes suprantame, kad importuotos emisijos labai smarkiai išaugo. Ir jeigu pažiūrėtumėme ne tik į, į gamybą, bet ir suvart, suvartojimą, pamatytumėme, kad suvartojame vis daugiau. Pagal pasaulinę prikybos statistiką matome, kad savo, su savo klimato kovos priemonėmis mes padidinome bendras, bendrus emisijų kiekius. Tai štai, ką reiškia ta vienašališka politika. Toks yra jos rezultatas, dėl to aš labai ir kritiškai vertinu tokius vienašališkus veiksmus. Bet e, aš esu pasirengusi ir toliau palikti tuos nešališkus veiksmus ES apivartinių taršos leidimų sistemos rėmose, jeigu to norime. Bet rizikuoti tą geranorišką atmosferą, aš manau, kad nebūtų protinga. Grazie, ricordo. Ačiū. Mėly kolegos, norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki gruodžio 19 dienos ketvirtadienio vidurdienio. Taip pat norėčiau priminti, kad rytoj ryte susirinksime po 10.15. Vyks bendras mūsų komiteto posėdis su nacionalinių parlamentų atstovais ir kalbėsime apie ES energijos vidaus rinką 21 amžiuje. Norėčiau priminti, kad šiandien 6 valandą E, prasideda kalėdinis vakarėlis, e, išgersime kokteilių, žinote kur, taigi visų ten ir laukiu.